Šios narių klausimus 2014 metų proceso pamokos suteikiu e, žodį e, e, pranešėjai. Ačiū, ponė pirmininkė. Kartais mūsų darbas čia parlamente gali tapti pavyzdžių, galėtų, kuriuo galėtų sekti nacionaliniai parlamentai. Turiu omeny komisijos narių, kandidatų į komisijos narių klausimus prieš balsuojant dėl visos komisijos sudėties. Tai vienas iš pavyzdžių, kur, kurį nacionaliniai parlamentai galėtų pritaikyti. Pabandykite įsivaizduoti, kaip viskas atrodytų, jei prieš patvirtinant naują vyriausybę nacionalinėse parlamentuose kiekvienas vyriausybės, būsimas vyriausybės narys turėtų tris valandas atsakinėti į išsamius parlamento narių klausimus. Manau, kad tai būtų labai naudinga. Mes šią procedūrą taikoma parlamente, tačiau mūsų darbas ne visada yra e, apibrieštas, tiksliai apibrieštas, todėl savo pranešime aš noriu akcentuoti svarbiausius su šio procesu susijusius aspektus. Noriu akcentuoti keletą dalykų. Visų pirma, rengiamų klausimų ir klausimų išsamumas. Berots praeisį kartą, per praeisius klausimus parlamento nariai uždavė 42 klausimus komisijos nariams. Siūlau sumažinti e, klausimų skaičių iki 25 bei numatyti galimybę užduoti papildomą klausimą. Taip būtų galima gauti išsamesnės informacijos. Klausimų tikslas nėra e, suteikti galimybę didžiausiam įmanomam narių skaičiui pasisakyti, o gauti informaciją ir sulaukti e, iš kandidato į komisijos narius atsakymų kitas mm, aspektas, kuriame galime patobulinti procedūrą. Komi, kandidatų komisijos narius ve, vertinimai po klausimų. Vyksta koordinatorių posėdžiai po klausimų, tačiau mūsų taisyklės šiuo klausimu nėra labai tikslios. Jeigu jas perskaitytumėt dabar, matytumėt, kad kiekviename komitete dėl kiekvieno būsimo komisijos nario privalu balsuoti, jei to paprašys vos viena frakcija. Nemanau, kad tai išmintinga. Nes oficialiai teisiškai vienintelis saistantis balsavimas parlamente yra parlamento, viso parlamento balsavimas dėl visos naujos komisijos sudėties. E, komitetų, balsavimai komitetuose dėl atskirų komisijos, komisijos narių neturi teisinio statuso. Tai yra politinės svarbos balsavimas ir jo svarba yra politinė ir bendrai balsavimai dėl kom, busimų komisijos narių turėtų vykti tik tuo atveju, jei iškyla bejonių. Ir jeigu nusprendžiama nepritarti e, kandidato, kandidato skirimui tik tuomet, e, ta procedūra e, atneša apčiapamų neigiamų pasiekmių. Ir galiausiai, dar vienas dalykas, kurį norėčiau paminėti, tai lyčių lygybės komisijoje klausimas. Mūsų parlamentas visada akcentavo, kad reikėtų užtikrinti lyčių balansą komisijos, komisijoje, nes dabar yra disbalansas. Tačiau e, kandidatus nominuoja vyriausybės. Praėjusi, e, per praėjusi raundą, atrodo, viena vyriausybė nominavo du kandidatus ir leido kom, busimam komisijos pirmininkui pasirinkti. Galbūt parlamentas galėtų siūlyti E, kad kiekviena vyriausybė privalomai e, teiktų du kandidatus vyrą ir moterį į komisijos nario postą. Tuo ir taip užtikrintume geresnę lyčių pusiausvyrą. Pirmininkė yra ir kitų siūlymų mano pranešime, bet manau, kad šie mano paminėti yra e, vertingiausi. Raginu kolegas perskaityti ir visus kitus, nes jie tikrai padėtų patobulinti situaciją. Ačiū, ponia Korbet. Pagal numatytą tvarką dabar bus tik pasisakymai, kal procedūra prašau žodžio. Ir dabar žodis ponui Zver. Ačiū, ponia pirmininkė. kai pradėjau dirbti Europos parlamente, mane labai domino ši procedūra, nes man atrodė, kad komisijos narių skirimo procedūra nėra aiški. Manau, kad visų, kad viskas turėtų būti sutvarkyta taip, kad, pirmini, kad komiteto pirmininkai parlamente turėtų galimybę e, prisidėti prie geriausios įmanomos komisijos sudėties paskirimo. E, tai, kad e, kandidatus nominuoja šalis, nėra gera sistema. Sutinku su jumis, kad šalis turėtų siūlyti bent jau du kandidatus į postą, tai būtų labai gerai, atsižvelgiant, taip pat reikėtų atsižvelgti į tų kandidatų patirtį, išmanimą kad komiteto pirmininkas galėtų mm, pare, atrinkti geriausios sudėties komisiją. Ačiū, ponė Zver, ponė Bursan. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau padėkoti ponai Korbet ir kitiems kolegams iš kitų komitetų, su, kuriuo, su kuriais dirbau, rengiant šį pranešimą. E, kandidatų į Europos komisijos narius klausimai yra stebimi, visi tuo domisi, nes bus neskiriami e, žmonės į labai atsakingas pareigas. Svarbus ir jų moralumas ir patirtis. Esu įsitikinusi, kad visas procesas e, turėtų būti toks, kad būtų įtraukti ir ES piliečiai, kad ir jie galėtų dalyvauti klausimus ir užduoti klausimus. Džiaugiuosi, kad mano pasiūlymas dėl finansinių inter, interesų turiu galvoje kandidatus ir jų šeimas, e, yra įtrauktas. Taip pat pritariau pasiūlymą dėl to, kad būtų pasiūlyti du kandidatai. Kolega Marijas. Ačiū, pirmininkė. Manau, kad komisijos narių klausimų procedūra yra labai svarbi nes būtent taip ir vykdoma demokratinė priežiūra. Parlamentas gali gyvendinti savo, pasitelkti savo galės ir e, suteikti pasitikėjimą komisijai. Manyčiau, kad visas procesas turėtų būti atviresnis, atviresnis piliečiams, kad ir jie galėtų dalyvauti. Praėjusiais metais turėjau galimybę dalyvauti procese, gavau daug elektroninių laiškų iš priešių, jie minėjo skirtingas problemas ir norėjau, prašė manęs užduoti komisijos, kandidatams į komisijos narius atitinkamus klausimus. Manau, kad e, mums nereikėtų visko palikti koordinatoriams. Turėčiau Dar viena pastaba. Komisija turėtų būti nepriklausoma institucija. Ji neturėtų būti institucijų trejato tarnaitė. Ačiū, ponė Marijas. Ir pabaigai ponas Anet, baigiant spontaniškų pasisakymų procedūrą. Pone Korbet, gerbiu jūsų pastangas padaryti komisiją labiau atskaitingą, nors tai ir lašas jūroje. E, tai atsispindi ir komiteto nuomonėje. E, papildomų klausimų uždavimas ir papildomas tikrinimas yra puikiai mintis, kas žino, jeigu Europos parlamente įvesime tokią tvarką, gal e, priartėsime prie tikrų debatų, bet mes visiškai ignoruojame labai kivaizdų dalyką. Komisijos nariai yra, turi didelę atsakomybę, tačiau mes galime užduoti klausimus tik vienam potencialiam kandidatui. Įdomu, kur dar taip nutinka, kai renkama iš vieno kandidato. Problema yra e, parlamente. Mes atiduodame tokias įtakingas pareigas ir žmonės e, neturi galimybės pasisakyti. Ir nerenk, nerenkami komisijos nariai, yra neatskaitingi komisijos nariai. Ačiū, ponė Anat. O dabar suteiksiu žodį ponui Timermans. Ačiū, pirmininkė. Man kyla pagunda pono Arnot paklausti, E, kiek kandidatų jis turi galimybę išklausyti bendruomenių rūmose? Aš jau nekalbu apie lordų rūmus. Norėčiau padėkoti e, pranešėjui ponui Korbet už išties puikų pranešimą. Tema, kuri yra labai svarbi komisijai, tikriausiai tai jau supratote. Pranešime e, kalbama apie tai, kad klausimai turėtų būti dinamiškesni klausimų metu e, e, reikėtų pateikti e, ne tik suktus klausimus kandidatams, bet ir tos klausimus, kurie rūpi piliečiams. Aš buvau nacionalinės vyriausybės ministru, vėliau tapau komisaru ir kai kam aš tiesiog tapau anonimišku biurokratu. Turiu pasakyti, kad tas klausimas Europos parlamente buvo žymiai griežtesnis negu klausimas Niderlandų parlamente prieš tampant Niderlandų vyriausybės ministru. Ir taip e, nutiko daugeliu kandidatų. Yra nemažai vyriausybių, kur ministrai nėra renkami, parlamentai yra renkami. E, iš tikrųjų daug kas labai priklauso nuo suvokimo. Komisijai labai svarbu, kad klausimai vyktų atvirai, nusekliai ir skaidriai. E, visi paskirtieji komisijos kandidatai turėtų susilaukti tokių pat procedūrų. Jiems turėtų būti teikiami e, klausimai tiek raštu, tiek žodžiu, vertinant paskirtai komisijos kandidatą. Kalbant apie vicekomisarus, e, e, tai e, čia jų kompetencijos yra susijusios su įvairiausiais Europos parlamento komitetais. Ir čia ko gero reikėtų kandidatūrą svarstyti ir atviroje pirmininkų sąjungoje. Reikėtų užtikrinti, kad naujas komisaras galėtų uh, E, pradėti eiti pareigas iš karto po to, kai pareigas nustoja eiti ankstesnis komisijos narys. Ir čia komisija pritarė e, e, raginimui, kad valstybės narės laiku pateiktų kandidatūras. Kalbant apie pačius klausimus, Komisija pritarė tam, kad būtų pateikiama daugiau e, klausimų raštu nuo 5 iki 7, bet kad nebūtų teikiami papildomi klausimai. E, komisija taip pat pritarė tam, kad e, būtų pateikiami 25 žodiniai klausimai su galimybė iš karto pateikti papildomą klausimą. Na, iš esmės komisija pritarė Europos parlamentų tikslui užtikrinti, kad klausimo procesas būtų prieinamas visiems, kad jį galėtų stebėti ir ES piliečiai. Vis dėlto klausimai turėtų būti skirti tam, kad Europos parlamento nariai galėtų įvertinti paskirto komisijos nario e, kandidato e, kompetenciją. Dėl to Europos parlamento nariai turėtų turėti galimybę tiesiogiai pateikti klausimus kandidatui. Komisija dar pagalvos, kaip geriausiai užtikrinti, kad Europos parlamentas tinkamai įvertintų galimą e, kandidato interesų konfliktą. Jeigu komisija manys, kad galbūt yra kažkoks tai konfliktas, tai turėtų būti kreipiamis Europos parlamentą ir išklausoma jo nuomonė. Uh, Kandidatas turėtų būti vertinamas pagal asmeninės kompetencijos, kurios bus reikalingos busimam, e, busimoms pareigoms eiti. Kiekvienas, e, kiekvieno klausimo rezultatai turėtų būti paskelbti viešai per 24 valandas po to, kai yra baigtas vertinimas. Kalbant apie horizontalius klausimus e, ir komisijos struktūrą, čia komisija norėtų priminti, kad yra būtina uh, E, visapusiškai gerbti kiekvienos institucijos kompetencijas ir prerogatyvas. Komisija su nekantrumu laukia konkrečių pasiūlymų e, dėl procedūrų, darbo tvarkos taisyklių, kaip turėtų vykti e, paskirtųjų komisijos narių klausimai. Ir baigdamas dar kartą noriu padėkoti Korbet už nuveiktą darbą, kas, tas darbas tikrai labai svarbus Europos komisija. Ačiū. Dėkoju. Dėkoju ponui komisarui Timmermans. Nors tai nėra įprasta, bet kolega Korbet norėtų jums atsakyti. Aš e, sutaupiau savo pasisakymo vieną minutę, pabandysiu atsakyti, tačiau trumpai. E, pirmiausia, man malonu e, pasakyti, kad matome, kad šiame parlamente tarp frakcijų yra labai daug sutarimo dėl to, ką aš siūlau. Džiaugiuosi taip pat, kad ir komisija pati, ir ponas Timermansas kaip tik paminėjo kai kurios dalykus, kurių ir aš savo kalboje nepaminėjau, kad komisija taip pat remia mano pasiūlymų bendrą kryptį. E, faktiškai man atrodo, kad viską, ką aš pasiūliau, išskyrus gal tai, kad kai, kur, <clears throat> kai kurie sunkumai slepiasi detalėse, komisija yra priimtini. Aš taip pat džiaugiuosi ir anksčiau išgirsta jo kalba. Aš manau, kad ji tiesiog tokia buvo kaip ir parod aptarinėjant žmogaus teisės. Dėkoju kolega Korbet ir dė, dėkoju Jums už tai, kad Jūs taip puikiai pažįstate, da, taip puikiai esate susipažinę su darbo tvarkos taisyklėmis ir taip puikiai galite jomis naudotis. Dabar